šio pranešimo. O dabar pagal darbo atvarkę ponios Makinės pranešimas keturios minutės jai. Thank you. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju komisarai. Noriu pasakyti, kad kai pradėjau renkti šį pranešimą, e, pasaulinio maisto saugos e, klausimas buvo labai svarbus, tam tikrų mastų ta svarba kažkaip e, atrodo sumažėjo, tačiau vis dar yra daugiau kaip milijardas žmonių pasaulyje, kurie ne, ne, negauna tinkamai, pakankamai maisto ir 30 tūkstančių vaikų miršta nuo, miršta nuo blogo, blogos mytybos ir lygų. Tai yra baisi statistika ir mes turime galvoti, kaip mes gal, turėtume pamaitinti visus žmonės. Dėkoju komisijai, kuri kartu su manimi man padėjo renkti pranešimą, taip pat e, komitetams, ypač vystamojo bendradavimo komitetui, kuris e, dalyvavo rengiant pranešimą per keturias minutės, neįmanoma visko paminėti, kas yra parašyta pranešime, tačiau noriu išdėstyti svarbiausius klausimus. Pirmiausia, manau, kad tai, kad bendroji žemės ūkio politika ir pasaulinė maisto sauga yra viename pavadinime, e, re, sako, kad bendroji žemės ūkio politika, kuri visą laiką būdavo kaltinama už visas blogybės, šiek tiek pasistumėjo į priekį ir dabar kalbame, kad bendroji žemės ūkio politika užtikrina maisto saugumą Europos piliečiams ir kaip modelis tai gali e, būti pamoka tam, ką reikia daryti besivystančiame pasaulyje maisto gamybos srityje. Mes atrodo šiek tiek nuvertiname per paskutinį dešimtmetį e, maisto gamybos klausimus ir vystama, vy, vystimosi paramą. Anksčiau tokie dalykai buvo daug svarbiau e, vertinami, taip nėra šiandien. Tačiau, kadangi e, maisto kainos buvo smarkiai padidėjusios, mes daugiau dėmesio skiriame šiam klausimui tiek ES, tiek pasauliniu mastu. Ir atrodo, kad reikia, kad šal, tos šalis, kurios turi išteklius gaminti maistą, turėtų tai galimybę daryti ir maži ūkininkai taip pat galėtų vietoje spręsti šias problemas. Tai nėra vien tik tai svarbiausių ingredientų gamyba, sėklų ir a, e, trašų, pavyzdžiui, bet ir žinių perteikimas. A, e, Patarimai ūkininkams besivystančiame pasaulyje, kad jie galėtų patys auginti maistą. Ir tai galima padaryti. Turime Malavį ir kitų šalių pavyzdžių, kuriuoms pavyko iš e, bado situacijos pradėti gaminti maistą. Tam reikia viešos politikos iniciatyvų ir taip pat ES turėtų dėl to, kad ji yra susijusi su besivystančiumi pasauliumi, e, labai tampriai turėtų raginti besivystantį pasaulį auginti e, maistą. Pasiūlos ir paklausos klausimai yra labai, e, e labai delikatus, nes e, gyventojų pasaulyje netrukus padidės 40 procentų iki 2050 metų ir maisto bei kūro gamyba yra labai svarbus klausimai. Todėl mes turime taip pat kalbėti apie mokslinius tyrimus, nes nepakankamai šioje srityje esame nuveikę. Europoje mes e, stengiamės gaminti mažiau maisto ir turbūt nepakankamai vertiname e, poreikį, kad reikės daugiau maisto gaminti ateityje. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai būtent tai, kad visame pasaulyje ūkininkai augins maistą, jeigu jie galės iš to gauti pajamų. Todėl Politikos kuriejai turėtų nustatyti tinkamą politiką, kad ūkininkai gautų stabi, stabilias pajamas, kaip mes galime nustatyti, užtikrinti tas stabilias kainas ir panašiai. Nes jeigu ūkininkai negaus šio stimulo, tai jie mes šią veiklą. Prieš metus kalbėjome apie žaliavų didelės kainas, o dabar, pavyzdžiui, grūdų perteklius ir nėra jiems, jiems rinkos. Taigi kitą sezoną ūkininkai augins mažiau grūdų ir tada vėl padidės uh, E, ilgalaikės e, maisto saugos problemos. Yra daug dalykų, ką galėtų e, politika šioje srityje nuveikti ir aš dėkuoju žmonėms, kurie tuo smarkiai domisi. Ačiū. Vasilijų, taip palauk. Dėkuoju žodis komisariai Vasilijų. Ačiū pirmininkė. Komisija sveikina ponios Maginės parengtą pranešimą, taip pat džiaugiasi tomis diskusijomis, kurios vyko įvairiose parlamento komitetuose, aptariančią itin svarbę temą, kurioje kalbama ir apie priekybą, ir apie biokūrą, ir apie kainų nustatymo stebėseną, ir apie finansinę krizę, ir apie klimato kaitą bei vandens panaudojimą žemės ūkiją. Komisija pritarė daugelį aspektų išdėstytų šiame dokumente pateiktoje analizėje, ypač kiek tai yra susijęs su besivystančiomis šalimis 2008 metų pirmoje pusėje. Komisija ir toliau nagrinės, koks yra ryšys tarp maisto kainų ir energijos kainų. Tikrai šis klausimas labai sudėtingas, todėl kad reikia aptarti įvairius tarpusavį susijusius paklausos ir pasiūlos aspektus. Energijos kainos yra tik tai vienas iš veiksnių tačiau jų kitimas turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį. Biokūro klausimas jau buvo detaliai aptarinėjamas ne kartą įvairiose formuose ir yra akivaizdus skirtumas tarp ES ir JAV politikos dėl to, kiek grūdų gamybos reikia skirti biokūrui. ES politika tikrai ne, neskirta tam, kad atimtų grūdinės kultūras arba maisto produktus iš žmonių ir nukreiptų juos biokūro gamybai. Mes artėjame prie 10 procentų tikslo, bet vis dėlto manome, kad mūsų politikos įtaka maisto kainų augimui yra labai ribota dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Visų pirma, vis daugiau biokūro bus gaminama iš ne maistinių kultūrų, o iš atliekų įvairių. Antras dalykas, antra priežastis, bus gerinamas įvairios technologijos, kurios skirtos biokūro gamybai ir tikimės, kad bus vis daugiau atrandama gerų naujų technologijų. Esame parengę gerą biokūro politiką, tvarę politiką. Ji tikrai sukurs papildomų galimybių dviem trešdaliams pasaulio žmonių, kurie gyvena skurdžiai, kurie gyvena kaimo vietovėse. Tačiau, aišku, ne visi gaus vienodos naudos. Komisija yra pasiruošusi stebėti, kaip mūsų politika įtakos maisto kainas. ES jau žengė tam tikrus žingsnius, kad spręstų pasaulinės maisto kainų kitimo e, problemas ir kad geriau prisitaikytumėm prie padėties. Visai nesenai buvo susitarta dėl BŽUP būklės patikrinimo ir buvo sutarta, kad reikia mažinti apribojimus ūkininkams ir tokiu būdu padėti jiems geriau reaguoti į rinkos siunčiamus signalus ir adaptuotis prie padėties. Taip pat buvo uh, panaikinti atidėjimai ir žemė vėl bus įtraukta į gamybą. Taip pat buvo priimti sprendimai dėl pieno produkcijos apribojimų. Manome, kad šios priemonės tikrai padės sukurti papildomų saugiklių. Atsiranda vis daugiau naujų klausimų, tokių kaip bioįvairovė, atsinaujantis energijos šaltiniai, klimato kaita, aišku, visa tai turės didelės įtakos besivystančioms šalims. Ir apie tai irgi yra kalbama mūsų politikoje. Po 2013 metų, aišku, padėtis keisis, todėl labai svarbu, kiek galima anksčiau pradėti diskusijas ir Žemės ūkio ministrai šiais klausimais diskutuos jau rugsėjo mėnesį. Taip pat, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, labai svarbu nepamiršti pusiausviros tarp įvairių aspektų. Pasaulinė maisto sauga e, tikrai yra labai svarbus tarptautinis klausimas, aptarinėjamas įvairiose formuose ir visi tarptautiniu lygiu suvokia ir supranta, kad žemės ūkis ir kaimo plėtra turi tapti vis svarbesniais klausimais nacionalinėje politikoje, regioninėje politikoje ir netgi diskusijos ir dialogose tarp žemynų. Pavyzdžiui, žemės ūkio klausimas ir maisto sauga jau ne kartą buvo aptarinėjamas kolegijos susitikime su Afrikos Sąjungos atstovais. Šį klausimą aptarėme spalio mėnesį ir dar aptarinėsime ne kartą. Galiausiai komisija turi ir toliau stebėti, kaip vystysi situacija po G8 priimtų sprendimų, taip pat kaip bus įgyvendinamas gruožio 16 dieną priimtas sprendimas, kuris buvo priimtas kartu su jungtinių tautų atstovais. Europos komisija tikrai tikisi, kad bus tinkamai gyvendintas parengtas veiksmų planas ir tikimės, kad mums pavyks sėkmingai tarptautiniu lygiu bendradarbiauti dėl maisto saugos, dėl žemės ūkio klausimų ir kad tikrai bus įgyvendintos įvairios rekomendacijos, kurios yra pateiktos ir šiame pranešime. Taip pat atsižvelgsime ir jūsų pasiūlymus dėl paramos smulkiems ūkininkams, taip pat pasiūlymus dėl vandens naudojimo žemės ūkija. Atsižvelgsime į tai, kaip galima spręsti svarbus klausimus pačiose jautriausiose bendruomenėse. Svarbu taip pat nepamiršti ir prekybos liberalizavimo aspektų. Reikia skatinti tokią prekybą, kuri nekeltų grėsmės maisto saugumui. Komisija tikisi, kad mūsų pastangos mobilizuoti vieną milijardą eurų ir sudaryti tam tikrą fondą, kuris padėtų spręsti problemas, bus geras pavyzdys ir kitiems donorams. Noriu priminti ir Madrido konferenciją, kuri vyk, kuri vyks sausio 26-27. Ta konferencija bus labai svarbus žingsnis, nes ji pritrauks labai daug dėmesio ir joje bus aptariami labai svarbus pasaulinio maisto klausimai, taip pat kovos su badu klausimai. Komisija ir toliau labai aktyviai dalyvaus šių klausimų sprendimo procese ir maginės pranešimas tikrai yra labai gera analizė, kuri pateikia daug gerų pasiūlymų, kuriuos tikrai dar turėsime išnagrinėti ir aptarti platesnėme tarptautinėme kontekste. Ačiū. Dėl šio pranešimo bus balsuojama taip pat rytoj. O dabar Genovefa Grabovska pranešimas pilietinio dialogo plėtros perspektyvos remiantis Lisabonos sutartimi. Pone Grabovska, jums keturios minutės, prašom